tvirtinau, nepakanka. Todėl aš manau, kad e, e, kolegos vis dėlto ragintų imtis ir kitų priemonių, ne tik apsiriboti šią procedūrą. Ačiū. Mėly kolegos ir kolegos, e, dabar prieš suteikiant žodį kitiems kolegams, aš norėčiau pasakyti, kad darbo tvarkos taisyklės pagal 219 straipsnį aš norėčiau pateikti kelis e, patikslinimus. Tai būtent e, atitinkami komitetai pateikė e, keturis patikslinimus dėl pranešimų. Tai 2010 m. lapkričio 24 dienos Europos parlamento pranešimo. Tai būtent dėl tam tikrų pavojingų medžiagų elektronikos e, prietaisuose teisės akto. Tai e, toliau kitas e, pirmasis svarstymas dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento. Dėl to, kad vaistai, kurie yra suklastotinė, patektų į legalų prekybos tinklą. Dabar e, kitas dėl e, pirmojo svarstymo 2009 metų e, dėl direktyvos Europos parlamento ir tarybos dėl 2006 metų 116 EG direktyvos pakeitimo dėl autorių teisių. Ir ketvirtas dalykas dėl Europos parlamento nuomonės e, nuo 2011 metų dėl Europos parlamento tarybos e, direktyvos, dėl alternatyvių investicinių fondų valdymo ir dėl pakeitimo 2003 metų 41 EG ir reglamento 2003 metų 49 ir pagal 16 straipsnį e, darbo tvarkų taisyklę Šitie patikslimai yra laikomi priimti per 48 valandas, jeigu niekas iš komiteto neprieštarauja. Arba 30 parlamentarų turi prieštarauti. Ir dabar sutikiu žodį e,